Guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Labas rytas, brangus kolegos. Siūlau pradėti darbą. Pagal darbo tvarkę nagrinėsime aštuntą klausimą. tai yra pranešimas Bendroji rinka žmonių akimis, trumpa gyventojų ir įmonių nuomonio apžvalga 20 probleminių sričių. Pranešėja Nadia Hirš. Jai ir suteikiu žodį. Labai ačiū. Mes jau ne vieną kartą svarstėme šią nu, šį nuomonės projektą ir buvo gauta pakeitimų pasiūlymų. Kaip jau pats pavadinimas sako, kalbame apie e, probleminės sritis, bendrąją rinką žmonių akimis ir socialinė apsauga, sveikatos apsauga, kvalifikacijų pripažinimas, kova su diskriminacija ir e, pensijos, senatvės pensijos ir yra tos temos, ties kuriomis turėtų savo nuomonę pareikšti užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Ir apie tai būtent ir išnekame savo nuomonės projekte, kompromisai, kurie buvo pateikti, apima visų pirma pirmą punktą socialinio saugumo sistemą. Mes konstatavome, kad ES piliečiai ir pilietės labai dažnai kreipiasi į mūsų užduodami įvairiausių klausimų. Tie klausimai yra susijęs su e, darbu užsienyje, kai žmonės dirba kitose valstybėse narėse ir tampa bedarbiais. E, kaip tada elgtis su jų pensijų teisėmis, visą tai nėra dar sureglamentuota. Dėl to mūsų pasiūlymai gana pragmatiški. Mes siūlome tiesiog patikrinti, ar įmanoma yra patikrinti tiems piliečiams, kurie žino, kad kažkurį tai e, apibrėžtą laiką dirbti e, valstybėje kitoje, kitoje valstybėje narėje užsitikrinti, kad e, jie kažką gaus iš kitos e, socialinės e, sistemos, iš vienos iš 27 sistemų. Kaip ir, taigi pasiūlymas gana pragmatiškas. Daug vyko akademinių diskusijų, daug studijų buvo parašyta, ir dabar tiesiog reikėtų pagalvoti, ar negalima šio klausimo iškelti į politinį lygį, kad tie piliečiai, kurie naudojasi įsikūrimo teise, judėjimo teise, iš tiesų kažkaip pasilengvintų savo gyvenimą. Tai nereiškia, kad e, reikia kvestionuoti nacionalinės e, socialinio saugumo sistemas ir mes tai primename pirmajame pakeitime. Toliau B kompromisinis pakeitimas Jis yra susijęs su informacija. Kai kažkas atvyksta į valstybės narės, jis gauna įvairią reikalingą informaciją, kad galėtų gana greitai susirasti ten darbą. ir kad būtų išpildyti visi administraciniai reikalavimai. Taigi taip pat yra šnekama apie E, vieningo langelio sukūrimą kompiuterinėje sistemoje online, kad viskas vyktų kaip galima lengviau ir paprasčiau. Dekompromisas yra susijęs su pagrindiniu darbdaviu ES, o pagrindinis darbdavys yra mažos ir vidutinės įmonės. Labai svarbu pabrėžti tą faktą, kad ne tik tais dideli tarptautiniai koncernai suteikia žmonėms darbo. Ypatingai daug darbo vietų sukuria mažos ir vidutinės įmonės, tad joms reikia kaip tik tais mažinti visas įvairiopas biurokratinės kliūtis, kad tų darbo vietų jie galėtų sukurti kuo daugiau. F, E ir G kompromisai yra, kal, e, yra skirti e, sveikatos apsaugos problemoms, sveikatos apsaugai. Kas ten yra konkrečiai pasakyta? Kai žmogus turi gauti sveikatos apsaugos paslaugas valstybėje narėje, reikia, kad jo kilmės valstybėje būtų kompensuojamos tos uh, sveikatos apsaugos paslaugos ir kad tie pinigai pasiektų žmogų kaip galima greičiau. Savai mes suprantama reikia, kad informacija greitai e, cirkuliuotų, e, E, o reikalui esant žmogus pas, galėtų pasiimti papildomą draudimą. Tai štai toks, tokie trys kompromisai. Dar H kompromisas, jis yra susijęs su kvalifikacijų klausimu. Šiuo kompromisu mes siūlome, kad e, kvalifikacijos pripažinimas e, palengvintų žmonėms darbo ieškojimą ir to darbo gavimą. Toliau į kompromisas čia yra visa eilė dalykų susijusių su išsilavinimu, su e, mokymus, kalbų mokymusi jauname amžiuje, nes e, dažnai atsitinka taip, kad e, kalbų nežinojimas trukdo mobilumui. Taip pat yra numatytas J kompromisas ir tame kompromise yra numatyta, jog e, pasakyta, kad nepriimtina, jog valstybės narės įvesdinėtų diskriminuojančias taisyklės, kurios prieštarautų ES teisės aktams. Toliau yra ką pakeitimas. Jis yra susijęs su pensijų teisėmis, kad judus darbuotojai naudotųsi tokiomis pačiomis teisėmis, o neprastesnėmis negu tie, kurie lieka valstybėje narėje. Tai štai tokie kompromisiniai pakeitimų pasiūlymai. Labai džiaugiuosi, kad visos politinės frakcijos patvirtino tokius pakeitimus. Tikiuosi, kad vien pirmajam kompromisui socialistų frakcija pakeis savo poziciją, tai yra labai svarbu piliečiams ir pilietėms, kurie E, kerta sieną. Ir būtų, ir būtų labai negerai atlikti atitinkamą tyrimą. Na ir šiaip e, reikia laikyti socialdemokratinės pozicijos, kuri leis atsižvelgti tiek į darbuotojų, tiek ir darbdavių interesus. Turime keletą pakeitimų, kurie yra susijęs su darbuotojų komandiravimo direktyva. Ir kaip pranešėja nesugebėjo suformuoluoti kompromisinio uh, pakeitimą, nes manau, kad tiesiog nereikia užbėgti diskusijų už akių. E, penktadienį e, koordinatorių posėdėje e, skiriame pranešėją iš socialistų frakcijos Monti pranešimui. Tai yra labai sudėtinga, kompleksiška tema ir manau, kad reikia skirti jai pakankamai laiko. Tai yra, kad vyktų savo tvarka diskusijos pirmiausia. Ir manau, kad jeigu mes e, į nuomonę rašytume tik vienos frakcijos poziciją, tai tikrai nepasinatarnautume spręstami šią temą ir nepavyktų siekti kompromisu. Nu, šiaip e, dabar suteiksiu žodį jums. Dėkoju, Nadie Hirš. Dabar pasisakys šešėliniai pranešiai ir pirmiausia Juto Steinbruk, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau konstatuoti socialdemokratų frakcijos vardu, kad e, Europos kad ES darbdaviai ir darbuotojai yra ir piliečiai ir pilietės. Tai yra būtent e, už jų interesus turėtume kovoti mūsų užimtumo komitete. Ir manau, kad čia reikėtų neapsiriboti vien tik tai socialinio draudimo ir sveikatos klausimais, bet, pažiūrėjau, komandiruojant darbuotojus, reikia galvoti ir apie e, jų teisės, e, galvoti ir, pavyzdžiui, apie darbuotojų teisės, kai paslaugos yra teikiamas tarp valstybinių lygių, kai yra. Mm, viešiai pirkimai ir taip toliau. Ir praeitais metais e, pirmininkaujantį šalis ir e, komisija pareng, surengė renginį skirtą šiam klausimui. Ir e, viename iš keturių podimų buvo kalbama apie darbuotojų socialinę padėtį. Taigi atrodo neginčitina tai, kad e, kolegams ir už šio komiteto ribų yra svarbi darbuotojų padėtis. Todėl manau, e, kad teiktumės elgtumės neteisingai, jeigu renktume tokias nuomonės, pasirinktume vien tik tais bazinės temas. Mes, Europos socialdemokratai, visuomet e, pasisakydavome už darbuotojų interesus šios direktyvos kontekste, parengėme mūsų pakeitimus ir džiugu tai, jog gaila, kad nebuvo atsižvelgta į mūsų pakeitimus dėl socialinių e, darbuotojų interesų rinkos ekonomikoje. Ties yra kompromisinių pakeitimų, kurie mums atrodo kompromisiškai sudėtingi ir mes nuomonį pritarsime tik tais tuomet, jeigu iš balsavimo uh, paaiškėtų kažkas, kas tikrai atspindės darbuotojų interesus. Dėkoju, Lukas Vandanie. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, priešingai nei kolegė Standriuk, aš manau, kad pranešėjai yra puikiai bedirbėjo Juolap ir todėl APP e frakcijos, nor, frakcijos vardu norėčiau padėkoti už tai, kad į kompromisinius pakeitimus įtraukėte mūsų frakcijos siūlytus pakeitimus. Na, aišku, negalima tikėtis kad vienu mostu galima išspręsti visas tas problemas, su kuriamis susiduria darbuotojai išvykdami iš savo valstybės narės, bet aš manau, kad pranešėja gerai išanalizavo tų darbuotojų padėtį, kai šie keliasi dirbti į kitas valstybės narės ir susitikinusi, kad e, pranešime nuomonėje yra puikiai identifikuotas uh, E, tos problemos, kurios egzistuoja vidaus rinkoje. Taigi mūsų PP e frakcija palaikys šią nuomonę, palaikys kompromisinius pakeitimus. O ir šiaip dar sėki norėčiau padėkoti pranešiai ir šešėliams pranešėjams, nes manau, kad puikiai padirbėjote ir tikrai stengiatės dėl daugelio pakeitimų pasiekti kompromisą. Dėkoju. Dėkoju e, Pone Tunin. Well, thanks. Dėkoju pranešėjai. Paprastai mums pavyksta gerai bendradarbiauti, tačiau turiu pripažinti, kad yra asmeninių elementų ir jie būtinai turi atsispindėti pranešime, tam, kad tas pranešimas turėtų pridėtinės vertės, be kita ko lyginant ir Simko pranešimu tie elementai, tas temas yra susijęs su e, darbuotojų komandiravimu ir jų teisų užtikrinimu, ypač kai kalba eina apie bendro interesą viešasias paslaugas ir viešuosius pirkimus. Taigi, SND manome, kad e, reikia pereikti arba 63, 66, 67, 86 ir taip Taigi tai yra tie pakeitimai, kuris yra labai svarbių elementų ir juos turime aptarti be kita ko ir vidaus rinkos kontekste. Na, galbūt nereikia gilintis į detalę susijęs su e, gyvenimo direktyva, tačiau mūsų pakeitime 66 nurodyta, kad e, kai yra užtikrinamas darbuotojų judumas, reikia užtikrinti ir jų teisės tam, kad būtų išvengtas socialinio dumpingo. Nesileidžiame į detalės, bet tiesiog tenai įsivardyti bendro pobūdžio principai ir manau, kad dėl jų pavyks susitarti, turėtų pavykti. Na, jeigu kai, kur, kai kurie iš šių pakeitimų turi būti įtraukti galutinį pranešimą. Na, gal ne visi, bet bent jau dalis iš jų, nes kitaip mūsų nuomonė lyginant Simko pranešimu tikrai neturės e, papildomos pridinės vertės. Aišku, reikia elgtis e, pragmatiškai, bet negali nusileisti viskam ir sakytam, e, nes kitai pranešimas tikrai bus prieskas ir neturės pridinės vertės. Todėl siūlyčiau um, dar sėki pamastyti dėl tų pranešimų, dėl tų pakeitimų ir galbūt e, galtinio balsavimo metu juos patvirtinti. Pirmininkė, atrodo daugiau norinčių pasisakyti nėra. Ne, atsiprašau, sako pirmininkė. Prašau. Benjen. Ponas Benjen. Um, yes, just, just, uh, had... Dėkoju. Norėčiau sureaguoti tai, kas buvo pasakyta dėl kai kurių pakeitimų 67-ojo. Čia yra kalbama apie komandiruotų darbuotojų teisų apsaugą. 66-ame taip pat, tas tiesas, sakau kalbėti, tačiau 67-asis yra ypač aktualus ir daug siekiantis. Kalbame čia ne tik apie komandiruotų darbuotojų teisų apsaugą, tačiau svarbu išsiaiškinti, kokio tipo ekonomikos sąlygomis tie darbuotojai gali dirbti. Aš sakyčiau, kad komandiruoti darbuotojai turi dirbti tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kiti darbuotojai tose šalyse. Kol kas to nenumatyta. Rangos susitarimai e, dėja yra tie, kurie nepatenka į mūsų aptariamas rytį. Tad e, lygiai taip pat kaip ir paslaugų eksternalizavimas. E, yra tokios ekonomikos pavyzdžių, kur ir veikia, būtent remdamasi šitokiais, šitokiamis taisyklėmis, <clears throat> bet jau jungtinėje karalystėje. Daug yra pasirašoma rangos ir subrangos sutarčių. Mažos įmonės yra labai specializuotos ir jos net neįsivaizduoja, kad e, tie žmonės, kurie dirba, joms gali norėti, kad, kad būtų pasamdyti ir dirbtų dideliai kokiai nors agentūrai. Tiesiog, jeigu kitos valstybės narės bloguos šitokią galimybę, tai tuomet tai bus neproduktyvus žingsnis. Mes turime pasakyti, kad tas priemonė blokuotų vieningos rinkos sukūrimo galimybę. Ir subranga neturi būti stabdoma ES lygiu, atsiras daugiau rinkos susiskaldimo. Nes <clears throat> aš manau, kad viduje to sub rangos sutarčių gali pasirašoma daug, tačiau neįmanoma to daryti, jeigu darbuotojas iš vienos šalies išvyksta dirbti į kitą šalį. Uh, nes šiaip šiame pakeitime yra numatyta nereikalingos įtampos ir ribojimo. Dėkoju, dabar dar sėkiu paprašau žodžiu Jūtą Stenberg, bet labai praš, trumpai prašau, nes kitaip vėl atsiliksime nuo darbo tvarkės. Dėkoju. Norėčiau pasisakyti dėl 67 pakeitimo. Ten nenurodyta, kad subrangovams turėtų būti draudžiama. Priešingai, ten nurodyta, kad e, siunčiančioje šalyje e, pašto dėžučių firmas turėtų būti geriau kontroliuojamas, kaip numatyta ir e, darbuotojų komandiravimo direktyvoje. Aš esu dirbusi um, e, statybų sektorėje, ekonomikai žinau, kaip dirba subrangovai, bet uh, būtent e, ši problema yra tai, kad tie suprangovai, kurie um, e, siunčiančioje valstybė narėje veikia kaip pašto dėžučių firmos. Tai ši problema turi būti kontroliuojama. Dėkoju ir dabar pabaigai pranešėja ponė Hirš. Dėkoju. Na per šis trumpas diskusijas paaiškėjo, kad tiesą sakant, dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos dar toliau reikia diskutuoti, dar ne viskas išsiaiškinta, kaip turėtų būti aiškinami tam tikri dalykai ir būtent dėl šios priežasties aš neįtraukiau šių elementų į mano nuomonę. Manau, kad reikia apsirboti bendro pobūdžio teiginiais Ir tai yra dalykai, dėl kurių visi turime turėti, kad tie komandiruometėjami darbuotojai neturėtų būti diskriminuojami. Bet pakeitimas e, tiesiog pareikšta socialistų ir demokratų frakcijos pozicija. Ir aš manau, kad tai tikrai netitinka visos procedūros, nes galime tokiu būdu atsisakyti visos politinės diskusijos dėl darbuotojų komandiravimo e, direktyvos ir Monti 2. Kolegė Trūnint kaip, pavyzdžiui, pirmas punktas jau duoda pritinės vertės nuomoniai, nes jeigu siekiame politinės diskusijos dėl to, ar reikia mm, ieškoti būdai, kaip nustatyti 28 valstybės narėse vieną mm, socialinį režimą, tai, tai galbūt iš tikrųjų darbuotojams tai duotų naudos ir ateityje padėtų spręsti bent jau keletą dabar egzistuojančių problemų. Pirmininkė dėkoju, diskusijos baigtas balsuosime, o dabar suteiksiu, perdusiu pirmininkavimą poniai Hirš. Vielen Dank, dann kommen wir jetzt. Kągi dėkoju. Pereikime prie devinto darbo atvarkės punkto. Aptarsime e, pakeitimus dėl e, kolegos Kristindantzin iš SND frakcijos pranešimo. Taigi dabar e, prašau žodžius jums, jūs galite pristatyti pakeitimus. Eh, dėkoju ponė pirmininkė. Čia <clears throat> mes kalbame apie minimalų lygį susijusi su uh, jūreivių mokymu. Mums reikalinga, kas čia yra ES teisės aktas šiuo klausimu ir esant tokiam kontekstui, norėčiau padėkoti pirmiausia šešėlinėms pranešėjams už puikiai atliktą darbą ir bendradarbiavimą. Sulaukime keturių pakeitimų. Man jie visi atrodo primtini. 26 pakeitimas. Mums sako, kad reikėtų žymiai konstruktyviau išanalizuoti duomenų rinkimo klausimą. Man atrodo, kad ponas Klavkovskis čia pasiūlė puikų dalyką. Filip e, Debond pasiūlymą taip pat gavome, ten yra pasakyta, kad nereikėtų daugiau vilkinti procedūros, tam mes irgi galime tik pritarti, kadangi iš tikrųjų Šie teisės aktai jau yra įdėkti, tad mums dabar reikia jau pasiekti išvadas. Turime taip pat daug kompromisinius pasiūlymus dėl abiejų siūlymų Filip Dubako, dėl 28 pakeitimo. <clears throat> E, ten yra šis baitas patikslinta ir pasakyta, kokios turėtų būti taisyklės susijusios su polsio laiku ir minimaliu polsio laiku. Čia reikėtų viską formuluoti labai aiškiai, reikėtų e, išsiaiškinti, kokie pakeitimai čia turėtų būti įmanomi ir galiausiai duomenų saugumas yra labai svarbus taip pat klausimas. Manau, kad jums pasirodys visą tai priimtina. Tiek norėjau šiandien pasakyti. Dėkuoju. Ich gebe nun das Wort an die Schattenberichterstatter, Herr. Suteiksiu žodį prane, šešėliam pranešėjui Kozalovskį. Dėkui, panie Przewodnicząca. Ja chciałem podziękować. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Kristiansen už jo e, bendradarbiavimą, už aktyvų darbą. Taip pat noriu jį pasveikinti, kadangi jam pavyko atremti sunku iššūkį. 27 valstybės narės pasirašė šį dokumentą ir dabar norėčiau tarti keletą žodžių dėl duomenų panaudojimo. Tų duomenų, kurios yra susijusių su jūrininkų rengimu. Tie duomenys turėtų būti teikiami Europos komisijai. Pritariu pranešėjui. Be abejo, tu, tuos duomenys būtina tinkamai saugoti, tai turėtų būti tik statistinio pobūdžio informacija. Man tai atrodo labai svarbu. Svarbu, kad surinkta informacija, kurią gauna Europos komisija, būtų tinkamai panaudota situacija darbo rinkoje analizuoti ir kad tai būtų galima panaudoti e, jūrininkų <clears throat> tolesnės karjeros planavimui. <clears throat> Tuos duomenys galėtų naudoti jūrininkų mokyklos Ir aš manau, kad toks e, išsamus požiūris, kompleksinis požiūris galėtų pagerinti padėtį susijusias jūrininkų rengimu. Galiausiai daug, ir daugiau sprendimų galėtų būti numatyta, kad jūrininko profesija atrodytų patrauklesnė jauniems žmonėms. Aš e, pateikiau ir kai kurios kompromisus ir tikiuosi, kad tos direktyvos įgyvendinimas padės pagerinti saugumą laivuose. Toks ir yra tikslas, kurio visi siekiame. Dėkoju. Philip de Becker is uh, stuck. Atsiprašau, įstrigau transporto kamščiuose. Teko ten uh, ir kolega tarsi sebesėdė kamščius ir turiu e, kolegos vardu pareiškimą. Pritariu daugeliu išdėstytų kolegos siūlymų, galiu paremti daugeliu pakeitimų, tačiau 13 nepritarėme, mes manome, kad komisijos tekstas čia yra geresnis. Kadangi esu šešėlinė, panašiai Alde frakcijos vardu, mes patikime tris pakeitimų siūlymus. Turite nuostatas, kurios sausio 1-12 metų buvo įgyvendintos, o ir komisija reikės tam tikro laiko, kad galėtų išanalizuoti, kaip pavyko tas nuostatas pritaikyti. O iš uostų išorės kontrolė ir jūreivių klausimas čia yra aktualus, kadangi ne visų vienodas čia yra profesijas pasirinkimus ir kompetencija. Mes negalime laukti, E, ilgiau vėlavimas nebeprimtinas. Pirmos svarstymo metu reikėtų priimti dokumentą. Du e, pakeitimai 28 ir 29 kelia šiek tiek problemų. 21 ir 22 pakeitimai ir pirmasis kompromisas kalba apie polisio laiką. Tie pakeitimai kai kuriais atvejais gali pasirodyti priimtini, 24 ir 29 pakeitimai, antrasis kompromisas susijęs su duomenų apsauga, e, mums šie pakeitimai yra labai svarbus, pranešėjas pritarė šiems pakeitimams. E, turi būti įdėktos taisyklės susijęs su duomenų apsauga, jie turi būti, tai duomenys turi būti anonimiški. Tiek Filip Debaker norėjo šiandien pasakyti, jo vardu perskaičiu šį pareiškimą. Ačiū. Dėkuoju, Dimitris Veiksų žodė ir komisijai. Giovanni Mendola, proszę. Oh, Atrodo, komisijos atstovo nėra. Kągi, pereikime prie kito darbo atverkės punkto. Atsiprašau, sako pirmininkė. Dar sėki žodis pranešėjai. Er Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, e, nieko tokio, kad nesitešuočiau aukščiau. Tik noriu pasakyti, kad dėl 13 pakeitimo mes šiek tiek pakeitėm tekstą, kadangi direktyvoje 2008 metų e, jis yra šiek tiek kitoks. Mes norėjome prisitaikyti, tekstą pritaikyti prie 2006 direktyvos. Ir nežinau, kodėl čia reikėtų remtis komisijos siūlymu. Aš norėčiau pasakyti, kad šis sprendimas visiškai atitinka tai, ką siūlė Europos komisija. Anksčiau, tad keitimai, mano supratimo, atrodytų keistai. Dėkoju. Pranešėjai. Kągi, perikime prie devinto darbo tvarkės punktą. kolegos Kornilsen nuomonę. Perki, perkime prie 10 darbo atvarkės punktą. E, dėl, tai yra prie Europos socialinio verslumo fondo. Ir beje, norėčiau informuoti Jūs apie tai, kad e, dabar suteiksiu žodį tiems e, komiteto nariams, kurie yra pateikę pakeitimų. Okay. for the floor. So maybe you can re remind the timetable and then we... Gut, scheint niemand von den Mitgliedern... Atrodo. Ne, tuomet kolegė Steinbrück. Uns, uh, Mums socialdemokratams Labai svarbu, kad priežiūros institucijos būtų įtrauktos, o taip pat, kad vyktų automatiniai informacijos mainai. Ir tikimės, kad dėl socialinės paslaugas teikiančios įmonės apibriešties būtų prieita gero kompromiso, nes svarbu pasiaiškinti, kokios įmonės patenka į šią apibriešti ir mes palaikome 21 pakeitimą. Ačiū. Gut. Ansonsten sehe ich keine weiteren Mittel. Ar dar kas nors nori pasisakyti? Atrodo, kad ne, kolegė Kornelison kaip tik atvyko. Kągi, baigime diskusiją dėl dešimto punkto. Tai yra gegužės 30 diena. E, pranešimas ekonomitete bus tvirtinamas o po to plenarinės sesijos jau bus aptarimas rugsėjo mėnesį. Taigi devintas darbo atvarkės punktas. Pane Kornelizin pranešėja. Iš karto gaus žodį. Iš viso turime 56 pakeitimus ir jinai juos be abejo pristatys, prašau. Uh, to... Dėkoju. Atsiprašau, kad pavėlavau. tiesiog teko e, labai skubėti, kadangi turėjau balsuoti kitame posėdėje. Dabar viskas gerai, aš jau čia. Dėkoju. Dėkoju už bendradarbiavimą. Bandžiau atsižvelgti į visus Aldė ir socialdemokratų pakeitimus. Manau, kad tie pakeitimai padės mums sustiprinti E, pagalbos pasirengimo narystiai priemonę. Šalims labai svarbu yra iki stojimo laikotarpių tinkamai pasirengti ekonomiškai. Yra keletas, trečias, ketvirtas dalykų, kuriuos pabandėme nuveikti. E, pažeidžiamoms grupėms didesnė pagalba yra numatyta, daugiau dėmesio. Pone Ganč čia įnešė savo indėlį daugiau dėmesio taip pat socialinių partnerių sustiprinimui, nes tai yra būtina, jeigu to šalis nori ateityje dalyvauti Europos socialinėme dialoge. Svarbu pasakyti, kad socialiniai partneriai nėra kokia nors pilietinės visuomenės organizacija ar panašiai. Tiesiog ES e, šitos organizacijos vaidina žymiai tvirtesnį vaidmenį, jos gali siūlyti ES teisės aktus. Taip pat svarbu uh, pilietinės visuomenės indėlį e, stiprinti šioje srityje, nes tai būtinas žingsnis užkinant funkcionuojančią demokratiją. ES 2020 strategija turi taip pat atsispindėti šiame reglamente. Aš pateikiau 73 pakeitimą pati, ten Kalbam apie S2020 tikslus, jie turėtų būti susijęti su besirengiančiomis stoti ES šalis, kaip savo planus su šia strategija turi siekti ir dabartinės valstybės ES narės. O būtent būtina kalbėti apie tvarą, plėtrą, švietimą, inovacijų dėkimą ir taip toliau ir panašiai. Be abejo, būtent atsižvelgti į tų šalių pajėgumus besirenčios narystiai šalis turi sukurti gyvybingą funkcionuojančią ekonomiką, kaip to buvo reikalaujama iš valstybių narių. Tos šalis turi turėti konkrečius tikslus, kurių turėtų dirbdamos siekti. Tai jau pasiteisino anksčiau, kai besirengiančios narystės šalis vykdė reformas ir stiprino tuo būdu savo pozicijas. Ačiū kolegoms už jų indėlį ir Aš e, tiesiog e, norėčiau, kad būtų balsuoma dėl kai, prieš kai kurių kolegų siūlymus, nes jie visiškai netitinka dokumento dvasios. Na, tiesiog nežinau, ar kolegos sureaguos labai skausmingai, tai ar ne. Tiesiog e, norėčiau taip pat išklausyti, ką šiuo klausimu turi pasakyti šešėlinė pranešėjai. Dėkoju. Die Kollegin Steinrupp, bitte. Kolegė Štenbruk, dėkoju poniai pranešėjai už puikų darbą, už tai, kad stengiasi apjungti svarbus elementus, jeigu tai buvo įmanoma, o mums labai svarbu yra stiprinti pilietinės visuomenės vaidmens stiprinimą, o taip pat e, socialinio dialogo stiprinimas. Pritariu tam pasiūlymui, kad kad 1,5 procentai lėšų turėtų būti skiriami e, regioniams ir vietos valdžios institucijams. Ir tokia pagalba turi būti teikiama valstybėms narėms po to, kai buvo konsultuojamasi socialiniais partneriais ir pilietinė visuomenė. O socialdemokratų vardu nepritariu tam, jog pranešime išbrauktas nuorodas į lyčių lygybę. Tai yra, kad mažinama finansinė parama šiam klausimui ir taip pat, kad Europos integracija vyks lėčiau. Aš manau, kad čia grinai populizmas, kuris um, vykdomas bendros Europos sąskaita. Taigi mes nepalaikome atitinkamų pakeitimų. O šiaip nuomonė yra tikrai puikia. Dėkuoju kolegijai Štandriuk. Ponas Popskis. Ačiū. Visiškai remiu ponios Kornelisin pakeitimus. E, čia kalbama apie tai, kokį vaidmenį turi vaidinti Europos parlamentas. Siūlomantis veiksmų, kurie sąlygotų tam tikrus pasikeitimus, kad būtų pakeistos pagalbos teikimo taisyklės. Aš manau, jog yra svarbu pabrėžti tai, kad pagalbos mastai taip pat turėtų būti derinami prie to, kaip dėgiama ES teisino nuostatos. Na ir dar norėjau pabrėžti valstybių kandidačių atsakomybę už savo šalių vystimą. Europos Sąjunga turėtų pasinaudoti įvairiais finansavimo šaltiniais. Ir čia aš galvoju pirmiausia apie tarptautinės organizacijas. Tačiau tuo pat metu reikėtų žiūrėti, kad nebūtų pagalbos dubliavimo atveju. Prisimenu tokį laiką, kai mano šalis Lenkija gavo tokią pagalbą. Prisimenu tą laikotarpį ir žinau, kad biurokratijos ir biurokratinės daštos ribojimas mums buvo labai svarbus dalykai. Visą tai būtina daryti tam, kad būtų galima paramą efektyviai panaudoti. Būtina, kad institucijos būtų kompetentingos, kad dirbtų gerai parengti žmonės, kad būtų galima tinkamai parengti šalies vystimo strategiją ir kad pagalba uh, E, tinkamai tos kompetentingos institucijos tvarkyti, nes tuo būdu tik tai galime sulaukti vaisingos partnerystės. Ačiū. Dėkuoju, kolega Sinklė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami, e, pirmininkė, gerbiami pranešė, gerbiami kolegos. Sakyčiau, kad čia gan nesudėtinga nuomonės raukia tinkamo konsensuso pranešėja, tinkamai atsižvelgia į. E, apie e socialinius ir užimtumo aspektus ir įtraukė tam tikrus klausimus, kurie bus išsimiau aptariami užsienio reikalų komitete. Taigi diskusija liečianti pranešėjų e, frakcijų pakeitimus yra gan e, aiškis. Pasiūliu kompromisinį pakeitimą ne 60 ir 61 kartu su pranešėjo 31 pakeitimas vienas kitam neprieštaravo ir aš manau, kad mes pasiekime gerą pusiausvyrą. Iš esmės palaikau Kingos Genson Jūtos Štendriuk pakeitimus kurių dėka nuomonė praturtėjo. Ypač tai pasakytina apie nuostatas liečiantį socialinį dialogą, pilietinį visuomenį ir taip toliau. Na ir manau, vėliau užsienio reikalų komitete mes pripažinsime e, e, politinę vad, kuravimo svarbą švelyse kandidatėse. Antai. Ir manau, kad e, užimtumo komitete mes tikrai parengėme gerus pakeitimus. Ačiū. Dėkoju, Sinklė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš šio komiteto narė turėjau būti dėl to, kad galėčiau pakalbėti apie darbo vietų išsaugojimą. Aš atsvauju savo apygardą ir apie komisijos pranešimą ir nuomonę, kurią parengė kolega, galėčiau pasakyti štai ką. Ten kalbama apie darbo vietų kūrimą besirengiančiom visą narystę išarėse. Tačiau Junktinėje karalystėje mes jau dabar kenčiame nuo tų problemų, nes mažėja e, darbo vietų viešajame sektoriuje. Žmonės netenka darbo vietų ir aš manau, kad yra visa, visa tai yra pasiekmė neatsakingos politikos, kurią vykdė Europos Sąjunga. 10 milijardų e, papildomus, papildomai svarų sterlingų teks skirti, kad būtų galima atgaivinti e, ekonomiką, sukurti papildomai darbų vietų. Tai reiškia, kad vėl mokesčių mokėtojų pinigai keliaus netinkamai funkcionuojančiai sistemai fu funkcionuoti. Ar aš manau, kad blogiausia yra štai kas dauguma šių komitetų narių atstovauja šalims, kurios nėra grinosios mokėtojos į ES biudžetą. Turkijos atvejs, pavyzdžiui, mes žinome, kad Turkija gaus šią pagalbą. Manau, kad net labiausiai proeuropietiškai nusitenkę kolegos žino, kad Euro, Tur, Turkija niekada netaps ES nare. Ir be to tai yra šalis, kuri yra okupavusi vienos iš valstybių narių teritoriją. Tad aš manau, kad siūlymai jos atžvilgių yra nelogiški. Kiek galima mokėti šaliai, kuri niekada netaps ES narė ir kuri veikia prieš ES veikimo principus. Dėkui. Dėkuoju. Dabar dar sėki e, suteiksiu žodį pranešėjai, poniai Kornilsen. Thank you. Um, yeah, thanks. Dėkoju. Visiems noriu padėkoti ir aš manau, kad turėtų susidaryti reikiamą daugumą daugeliui šios nuomonės punktų paremti. Nes mes galiausiai turime turėti ką pateikti AFET komitetui. Turime siekti, kad mūsų indėlis būtų kuo didesnis tame e, pranešime, kuris bus rengiamas iš esmės. Norėčiau sureaguoti tai, ką sakė ponia Sinclair. Aš manau, galiausiai visi praturtėja dėl to, kad yra teikiama pagalba, kad vyksta plėtra. Nuo to praturtėja visi. Pavyzdžiui, Lenkijos stojimas į Europos Sąjungą. Penkis kart išaugo prekybos apimtis tarp uh, Niderlandų ir Lenkijos. Tai, tai buvo visiems naudinga. Negalima sakyti, kad suančių šalis tik gauna pagalbą pačios nieko neteikdamos. Dėkui. Dėkuoju šias diskusijas ir dėl nuomonės bus balsama vėliau. Kągi. Gut, dann gehen wir zum Tagesordnungs... Kągi. Pereikime prie 12 punktų socialinių investicijų paktas kaip atsakas į krizę. Tai yra pranešimas savo iniciatyva. Ir kolegė Jeslovietska pristatys savo pranešimo projektą, prašau. Pani Przewodnicząca, Drodzy koledzy. Nie... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Brangus kolegos, man labai Žiūgu šiandieną pristatyti pranešimą socialinių investicijų paktas kaip atsakas į krizę. Dirbame keletą savaičių. Šis pranešimas yra indėlis į diskusiją, kuri skirta krizėje tremti Europoje siūloma pradėti Europos parlamente e, diskusijas dėl socialinių investicijų pakto. Dabar e, mūsų išgyvenama krizė be jokios abejonės įtakoja ir ekonomiką, ir užimtumo kokybę, ir socialinės investicijas bei jų lygį Europoje. E, susidurėme su tokia problema. Daugiau negu 10 procentų nedarbas valstybėse narėse E, tai yra labai neraminantis dalykas, labai neraminantis jaunimo nedarbas. E, jiems sunku, jaunimui sunku iš mokyklos suolo, iš universiteto suolo įsilieti į darbo rinką. E, mažai kvalifikuotiems E, asmenims neadekvati išsilavinimo sistema, taip pat labai greitai senstanti visuomenė, e, didžiulis patiriamas spaudimas e, pensijų ir socialinių įstaigų. Savai mes suprantama labai svarbu Europos sąjungai, tačiau reikėtų uh, nukreipti tas socialinės investicijas tam tikrą likmę. Socialinių investicijų e, tikslas būtų pagerinti ekonominę ir socialinę e, bei užimtumo situaciją. Labai svarbu e, tokią strategiją sukurti socialinių investicijų, kuri leistų piliečiams pasirenkti prie atitinkamų poreikių rinkoje. Krizė priverčia valstybės narės e, pergalvoti savo socialinę politiką ir e, e perėti prie tokios gerbuvę valstybės, kuri investuotų į žmogiškuosius išteklius, kurtų įvairius instrumentus ir nepasiduotų e, rinkos E, keliamiems iššūkiams. Valstybės narės e, turėtų remti e, bedarbius po to, kai jie įsilieja darbo rinką, turėtų investuoti į išsilavinimą, skatinti flexi security bei suderinamumą tarp šeimininio ir profesinio gyvenimo. Socialinės investicijos apima labai daug sričių, jos labai svarbios tam, kad ateityje būtų užtikrintas atitinkamas lygis tarp investicijų bei vystimo. Vyriausybės turėtų e, tai laikyti ne kaip išlaidas, o kaip investicijas, kurios duos naudos ateityje ir tam nauda galės labai plačiai pasinaudoti valstybės narės. Europos e, strategija arba Lisabono strategija nepavyko, nes neadekvačiai buvo valdoma. E, metinis ekonominio augimo e, analizavimas rodo, kad 2020 tikslai, kalbant apie socialinę ir mm, išsilavinimo politiką, mm, nebuvo valstybių narių tinkamai įvertinti. Todėl manau, kad ekonomikos valdymas ir ekonominių Mm, e, faktorių valdymas, makroekonominių e, faktorių valdymas turėtų būti papildomas geriau atsižvelgiant į socialinę politiką. Taigi mano pranešime siūloma, kad valstybės narės pasirašytų socialinių investicijų paktą, kas leistų sukurti geresnį valdymo mechanizmą ir geresnį kontrolės mechanizmą, bei geriau įgyvendinti užimtumo politiką siekiant Europos 2020 tikslų. Šitos politikos stebėsena turėtų būti numatyta 2013 e, metų Europos pusmečio ir kad viskas būtų įgyvendinama, reikėtų, kad 2014-2020 metų finansinės perspektyvos numatytų atitinkamą finansavimą socialinėms investicijoms. Čia yra pateikiamos tam tikros išvados, kurios e, buvo gautos EP, e e, mūsų bendrame posėdėje su EPP kovo mėnesį per klausimus. Profesorius Vandenbrokas be kita ko per šiuos klausimus pasiūlė sukurti šį socialinių investicijų paktą. Tikiuosi, kad mintis jums patiks ir tikiuosi, kad kolegos pranešėjai iš įvairių komitetų bei visi kiti kolegos aktyviai bendradarbiaus. Dėkuoju pranešėjai ir dabar susitiksiu žodį šešėliams pranešėjams. Kolega Zirkas. Gracias, señora presidenta. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, pradėsiu nuo to, jog tai yra mintis, kurias anksčiau išsakė mano draugas Andrė Papadopas ir mes pritarėm toms mintims. Na ir, ir sakydavau ir anksčiau, štai ką. Pirmiausia, norime pasidžiaugti tuo, jog kolegės pranešime, kolegės pranešimas, pirmas iki primtinas APP. Tai džiugu. Taigi, pripažįstama, kad iš krizės išeisime ne vien tik tais taupydami ir duosime atsaką e, piliečiams. Taigi reikia strateginių pokyčių, reikia investicijų, socialinė Europa, tai mums labai svarbu. Taigi, tai puikus APP žingsnis į priekį, taigi pritarsime šiai, šiam pranešimui, kiek galėsime. Bet taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tuos klausimus, kuriuos norėtųsi su jie aptarti ir galbūt pavyktų starti. Nes e, atrodo, kad e, jos nuomonė dėl tų klausimų gerokai išsiskiria nuo musiškis. Pirmiausia, tai pavyzdžiui, ketvirtą pastraipą jos pranešime. Ten nurodyta, kad ta žala, kuri atsirado dėl to, kad rinka tinkamai neveikia, tas žalą galima atitaisyti tik tais modernizuojant Europos socialinį modelį bei socialinę politiką. Aš manau, kad visiems aišku, kad daugelį šalių, skaitant maniškė, dabar yra didelių problemų. E, sudėtinga išlyginti viešuosius biudžetus, bet taip atsitiko ne dėl to, kad e, išaugo biudžeto išlaidos. Ne, priešingai, bet dėl to, kad e, nusmukus ekonominiai veiklai sumažė įplaukas į biudžetą. Taigi yra didelės spragas ir dėl to e, didėja biudžeto įsiskolimas. Ir taip atsitiko ne dėl to, kad socialinis modelis e, pareikalavo per nelik didelių e, lėšų. Ne, tiesiog nusmuko dėl krizės ekonominė veikla ir tai yra rinkos problema, finansinė krizė. Ir aš manau, kad dabar siūloma uh, bandant išėti iš krizės, eiti netinkamu keliu, tai yra mažinti išlaidas socialiniams klausimams ir apkarpyti socialinį modelį. Taigi tikrai tiesminis dalykas ir siūlyčiau jį peržiūrėti. Taip pat mūsų frakcijai dešimtame punkte atrodo yra problemų. Na, manau, kad netinkamas metas taip dramatiškai kelti šį klausimą. Taip, nedarbas yra dramatiška problema jaunimui ir kitiems, bet dabar yra dar valstybių narių, kurios apskritai niekam negali um, pasiūlyti niekam darbo. Tai kodėl dabar čia kelti pensinio amžiaus klausimą? Uh, Taigi negalima viską žiūrėti taip supaprastintai, e, teikti, kad kažkokios vienos priemonės dėka galima bus išspręsti visą pluoštą problemų. Galbūt po keleto uh, metų reikės sugrįžti prie šio klausimo, tačiau šiuo atveju uh, uh, tikrai tai ne optimiausia problema, aktualiausia problema dabar, juolab, kad neretai tie vyresnio amžiaus darbuotojai, taip, jie turi didelį darbo stažą ir galbūt jau jie net yra ir pavargę ir nori išeiti nu, nusipelnytą pensiją ir dabar negalima visko ant vieno kurpalio mauti. Dėkuoju, sako pirmininkė. Ir dabar suteiksiu žodį kolegai Papadupolio. Thank you very much. Ačiū. Pritariu tam, ką minėjo kolegos, ką minėjo ponas Serkas. Esu šešėlinė pranešėja šiuo klausimu. Ir kai kurie asmenys iš EPP pritarė pranešėjai. Norėčiau pasakyti, kad e, griežto taupimo priemonės nėra išeitis iš krizės. Mes jau tą girdėjome. Pranešime išdėstyta daug gerų idėjų susijusių su visų paketu, kurios būtinos tam, kad galėtume išėti iš ekonominės ir finansų krizės. O yra būtina žvelgti toliau, matyti ne tik fiskalinę discipliną, būtina kurti darbo vietas, siekti socialinės pažangos. Tai štai kokie turėtų būti tikslai. Socialinės investicijos yra būtinas žingsnis e, plėtojančias pastangas. Tarp tikslų yra siūlomas ir dar vienas, o būtent sprendimo priemonės, kaip sumažinti skaičių vaikų per anksti paliekančių mokyklą, kaip skatinti socialinę įtraukti ir kaip kovoti su skurdu, suderinti lankstumą ir saugumą ir kaip skatinti aktyvų senėjimą. Visa tai yra puikios iniciatyvos, jos turi būti įgyvendintos tam, kad pagerėtų švietimo kokybė, mokymo kokybė, e, kad jauni žmonės galėtų lengviau rasti sprendimų darbo rinkoje, galėtų rasti darbą. Socialiniai ir švietimo tikslai taip pat yra minimi RES 2020 strategijoje. Visą tai turi būti plėtojama kartu tobulinti ir ekonominę valdyseną. Galime sakyti taip, esam diskutavę jau prie šio klausimo. Tačiau jaučiame, kad šis pranešimas yra nukreiptas teisinga linksme, linkme. Tačiau dėl dešimtos ir ketvirtos dalies dar lieka klausimų, nes ketvirtoje dalyje pranešėjas kalba apie Europos socialinių modelių modernizavimą. Ji be kita ko sako, kad yra rinkos trūkumų. Tačiau rinkos veikimo spragos negali būti užpildytos tik tai keičiant ES socialinį modelį. Mums reikia pasižiūrėti, kiek efektyvi yra rinka, kokios joje pasireiškia problemos. Būtent dėl to patikiau keletą pakeitimų. Pirmiausia, dėl dešimtosios dalies, ten yra kai kurių dalykų, kurie mums nesuprantami. Kaip pranešėjas sako, kad reikia pagaliau įdėkti gerbuvo valstybę. Tai yra kažkas e, tokio neiškaus, kai formuluoti. Būtina paaiškinti, ką tiksliai tai reiškia, kad e, ir tam galbūt padėtų sutikimas tarp pranešėjų, šešėlinių pranešėjų, kad visa tai būtų išdėstyta aiškiau. E, taip pat yra pateikta dar pakeitimų ir dėl šios dalies, dėl ketvirtos ir dešimtos. Mes nesuprantame, ką mums reikia ilginti pensinį amžių ir kartu kalbėti apie skatinimą anksčiau išeiti į pensiją. Tai štai, tai yra tie dalykai, kurie mums dar tebelieka neaiškus ir būtent dėl to mes manome, kad reikėtų, kad padiskutuota būtų dar su pranešėju ir su šešėliniais pranešėjais, kad jūs išsiaiškintas ir kaip ačiū. Dėkoju. Ir dabar e, kolegė Emilija Turūnen. Dėkoju pranešėjai. Manau, kad iš ties puikiai, puikus pranešimas, labai viskas jame aišku, suderinta ir manau, kad tinksingai pasirinkti prioritetai. Na ir šiaip, kaip nurodyti ir B, konsultama dalyje, pirmoje ir trečioje dalyje ir antroje, tai Taigi viskas labai teisingai ten suformuluota. Ten nurodyta, kad e, socialinės investicijos nelaikytinas tam. Um, e, Nereikalingomis, tai jos tikrai yra investicijos į ateitį, nereikėjo atsisakyti. Keletas pastabų iš mano pusės. Pirmiausia, dėl pirmos pastraipos. Uh, Galbūt reikėtų dar pamastyti, kaip tinkamai e, suformuluoti socialinių investicijų apibriežti. Gal reikėtų tiksliau suformuluoti, kol kas dar neturiu minčių, bet reikėtų pamastyti apie šį aspektą. Toliau dėl pensinio amžiaus. Dešimtas punktas. Kolega iš socialdemokratų frakcijos apie tai kalbėjo. Na, manau, situacija yra štai kokia jau dabar kai kuriuose valstybės narėse padidintas pensinis amžius, ne vien tik maniškėje, kur dabar e, didžiausias pensinis amžius visose. Mm, Esbo falise, aš tikiuosi, kad galėsiu išeiti į pensiją 70 metų, nes turint galvoje uh, gyvenimo trukmės prognozes, gali būti, kad tikrai taip atsitiks. Taigi nereikia didinti to pensinio amžiaus, nes daugumoje valstybių narių tas e, pensinis amžiaus padidintas. Taigi galbūt reikėtų galvoti, kaip tiksliau suformuoluoti tą vietą. Toliau, trečia, penktame punkte mes nusprendėme, kaip jau formuluoti šį punktą, bet galbūt reikėtų Mm, pridurti, kad nežiūrint krizės reikia e, užtikrinti atitinkamą socialinės apsaugos lygį tam, kad žmonės būtų apsaugoti nuo skurdo. Taigi, e, galbūt reikėtų daryti atitinkamą nuorodą. Septintame punkte galbūt reikėtų daryti nuorodas, kurias visą trūpi mūsų komitetą, tai yra garantijos jaunimui. E, Ir galbūt reikia konkrečių priemonių, kurios padėtų kovoti su jaunimo nedarbu. Ir paskutinis dalykas. Šio pranešimo, taip sakant, vinis, tai yra 13 punktas, kur kalbama apie um, socialinius paktus tarp valstybių narių, taigi galbūt reikėtų konkrečiau nušviesti, kaip atrodys toks paktas. Ar tai, pažiūrėjau, tas paktas būtų sudarytas tarybos išvadų forma, jeigu koks būtų to pakto turinys, kaip jis atrodytų. Galbūt galėtume konkrečiai nurodyti, kaip visą tai įsivaizduojate, bet šiaip, kaip jau minėjau, Kaip atspirties taškas šis pranešimas iš ties puikus ir nebejoju, kad pavyks rasti puikių sprendimų. Taigi džiaugiamės tolimesnių darbų ir bendradarbiavimų. Dėkuoju pranešėjai. Dėkuoju. Kolega Filbin. Pasisakau Rika Mener vardu šio dėl šio klausimo. Norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad pranešimas geras, suderintas, pranešimo turinys yra svarbus ir iš tikrųjų tokiu būdu galime veiksmingai kovoti su e, nedarbu. Reikia sutelkti jaunimo nedarbą ir reikia, kiek manoma, greičiausių sprendimų šioje srityje, nes ant kortos pastatyta jaunuolio jaun, ateitis, taip pat reikia padidinti galimybės jiems įsidarbinti bei gauti profesinį įsilavimą. Taigi tos investicijos, socialinės investicijos yra svarbios ir galbūt kiekviena valstybė nari turi, kiek manoma, investuoti į jos piliečių gerovę, kas yra yra raktas į šalies gerovę. Nu, šiaip yra svarbus elementai, kaip, pavyzdžiui, viešųjų paslaugų e, kokybė bei investicijos į švietimą ir socialinės naujovės yra galimybė atsakyti naują krizę ir per naujovės galima kurti naujas darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą. Strategija 2020 turi būti gyvenime kiekvienoje valstybė narėje, o investicijos turėtų dėti ilgalaikės naudos, ne vien tik trumpalaikės, o, pavyzdžiui, verslumas gali padidinti darbo vietų kūrimą verslumą, užimtumą ir ge, visuomenės gerovę. Taigi džiaugiuosi būsimų bendradarbiavimų su pranešėja. Dėkuoju. Dėkuoju. Ir dabar suteiksiu žodį e, komisijos atstovai Mišel Gorts. Atstovai. Thank you, Madam Chair. Um... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Leiskite padėkoti pranešėjai už puikų pranešimą. Pranešėjai šešėlį taip pat aktyviai padirbėjo, manau, kad tai yra puikus pagrindas tolesnėms diskusijoms. Nenorėčiau per nelyg detaliai nagrinėti šio pranešimo, bet jis yra tikrai savalaikis. Svarbiausia yra paskatinti susidomėjimą šią temą, pateikti informaciją, o paskui šiam kritiniam mūsų socialinio modelio elementų ieškoti paramos. Visą tai yra kaip jau sakiau, puikus pagrindas tolesnėms diskusijoms. Dėkoju. Danke, dann darf ich zum Schluss noch ein. Na kągi, dėkoju ir pabaigai dar sutiksiu žodį pranešėjai. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Bardzo cieszę się, ogro... cieszę się ogromnie, że... Ačiū, ponia pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad tokio susidomėjimo sulaukė pranešimas kad jau šiandieną galėjome pasikeisti netgi labai išsamiamis nuomonėmis dėl šio pranešimo. Aš šiek tiek nustebusi, kad išgirdau tokią bendrą nuomonę iš komisijos pusės. Tikėjausi, kad komisija pateiks daugiau detalių, kad komisija išsakys detalesnę, aiškesnę poziciją tačiau aš tikiuosi, kad ši pozicija galės būti papildyta ateityje. Labai džiaugiuosi, kad galiu dirbti su mūsų komiteto kolegomis ir tikrai nekantai laukiu mūsų sekančio susirinkimo. Dėkuoju šias diskusijas. Norėčiau pristatyti štai kokį tvarkaraštį. Pakeitimus galima teikti iki gegužės 14 dienos 12 valandos. Balsamas užimtumo komitete įvyks Liepos 10 dieno apsvarstamas darbo e, plenarinė sesija rugsėjo mėnesį. Baigėme diskusijas dėl 12 darbo tvarkės punkto. Norėčiau padaryti pertraukėlį iki 10.45, kai balsuosime. was <laughs> it. liebe Kolleginnen, liebe Kolegos, kągi, perikime prie balsavimo. Tikiuosi, kad turite savo korteles, išbandėte jau jas, įsidėjote ir tikiuosi, kad e, jau buvo patikrintas e, balso teisę turinčius menų skaičius iš kiekvienos frakcijos, ką tik puiku. Tuomet siūlau pradėti. Pradėkime nuo Nadie Hirš nuomonės dėl tų 20 klausimų liečiančius vidaus rinkos probleminės rytis. Prieš pirmą pastraipą siūloma įtraukti naują pastraipą. Tai yra John Luke Benamjas siūlomas pakeitimas. Ne, čia viskas bus perkeliama į pirmą A konsultamą dalį, dabar balsuoti nebereikia. Ne, vis dėlto reikia, sako pirmininkė. Kas už? Kas prieš? Susilaikysiai. Priimta. Antras pakeitimas jį pasiūlė tas pats kolega, kas už prieš susilaikysi, pasitikslinkime. Kas už? Per daug kolegų iš EPP frakcijos, dviem per daug. Ar galite tarpusį sutarti, kas balsuos? Dviem yra per daug. Viskas išsiaiškinta. Balsavimas baigtas. Neturime skaičių kažkaip. Ne. Balsavimas baigtas. Du trisdešimt šeši e, ir du. Gal tiesiog per nelik vėlai čia sregavau. Trečias pakeitimas. E, Silvija Raptyjį pasiūlė ir kiti kolegos. Kas už? Kas prieš? Susilaikysiai patvirtinta. Toliau. Ketvirtas pakeitimas, jį pasiūlė Silvia Rapta ir kolegos, kas už, prieš, susilaikysiai, kągi puiku, primta. Toliau. Žodinis pakeitimas, kurį noriu pristatyti pranešėjai išrašytas, kas nors prieštarau, atrodo, kad ne, kągi balsuokime, kas už, prieš, susilaikysiai, primta. Kągi, pereikime prie A kompromiso. Kas už, prieš, susilaikysiai, pasitikslinkime elektroniniu būdu, balsuokime. Balsavimas baigtas. atmesta, nes yra vienodas balsų skaičius 21 prieš 21. Atmesta. Tai reiškia, kad reikės balsuoti dėl kiekvieno pakeitimo atskirai. Pirmiausia, penktas pakeitimas įsiūlo Nadie Hirš. Kas už prieš? Susilaikiusiai. Kaip socialdemokratas dar sėki. Taigi, penktas pakeitimas. Nes, nežinau, dabar čia kažkaip maišytis. E, Penktas pakeitimas, pakartosiu, kas už, prieš. Susilaikysiai, primta. Kągi, nebe, nebereikia, bet jis ir šiaip atsimta šeštas pakeitimas toliau. Septintas pakeitimas deras, penktų pakeitimų balsuokime, kas už, prieš laikėsi primta. Toliau, aštuntas pakeitimas įdaro su penktu, šeštu, kas už, prieš susilaikysiai pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsuokime. Social, socialdemokratų partijos frakcijos balsavo vienu kolegu per daug. Apsispręskite, kas balsuos. Kągi. Balsavimas baigtas. Atmesta. Nes vėlgi lygus balsų skaičius 21-21. Nerodomas skaičiai balsavimo rezultatai. Problema šiek tiek tokia. Kągi, pereikime prie devinto pakeitimo. E, Patrik Lehurek, kas už? Prieš. Kas susilaiko? Pasitikslinkime. Balsuokime. Vėlgi vienu asmeniu per daug iš EPP. Pasitikslinkite savo tarpą. Vienu balsuojančiu per daug iš EPP. Kągi balsavimas baigtas. Atmesta. 18 plus 28 minus. Niekas nesusilaikė. 1A, nauja pastraipa, 10 pakeitimas, kas už prieš susilaikysiai. Balsuokime elektroniniu būdu, pasitikslinkime. Vėlgi vienu balsu iš APP e frakcijos per daug, pasitikslinkite. Kągi, dabar kaip ir viskas aišku, balsamas baigtas. 19 už 23 prieš atmesta. Toliau B. Kompromisas kas už. Prieš. Susilaikiusiai. Primta. Kągi, buvo suderinta, kad uh, bus e, balsuojama dėl 11 pakeitimo kartu su BF. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Septynioliktas pakeitimas, jį pateikė Jūta Štenriuk ir kiti, kas už, prieš, susilaikysiai, primta. 18 pakeitimas, Kinga Genč, kas už, prieš, susilaikiusi, primta. Reikia meną ar atsimestą po pakeitimą. 10 kompromis, tas prašau C, kompromisas kas už, prieš, susilaikiusi, primta. Prie 26 perikime pakeitimą. Atsiprašau, sako pirmininkė, D kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikysi? Primta. Toliau 26 pakeitimas. Ponas papakės į pasiūlė, kas už? Prieš? Prieš? susilaikiusi primta. 27 pakeitimas kas už, prieš, susilaikiusi, reikia pasitikslinti, balsuokime 27 pakeitimą. Vėl vieno PP balsų per daug. Pasitikslinkite savo tarpę. Kągi dabar galime balsuoti. Balsavimas baigtas. 18, o 25 prieš atmesta. Kągi, 28 pakeitimas. Balsavimas dviem dalim. Pirmoji dalis. Viskas nurodyta. Taigi, pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikysiai. Primta. Antroji dalis kas už. Už prieš. Susilaikiusiai atmesta. Toliau. Antra antraštė ir pranešė yra parengusi žodinį pakeitimą. Ar kas nors yra prieš? Atrodo, kad ne. Kas už? prieš susilaikiusi primta. F kompromisas kas už prieš susilaikiusi primta. E kompromisas kas už prieš susilaikiusi primta. papildoma ketvirtoji pastraipa. 37 pakeitimas, ja, jį pasiūlė Silvija Rapti ir kiti, taigi kas už, kas prieš, susilaikiusiai, primta G kompromisas, kas prieš, susilaikiusiai, primta. Toliau žodinis pakeitimas, kuris siūlo pranešėjai dėl naujos trečiosios antraštės, kas už, kas prieš, susilaikysi primti. H. Kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikysi primti. į Kompromisas septintoji pastraipa, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Papildoma pastraipa pasirinktos pastraipos. 55 pakeitimas įsiūlo apie Rio Mandroitin, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. J kompromisas, kas už, prieš susilaikysiai primta. Papildoma pastraipa dėl 57 pakeitimo Veronika Lopė, Antanija, kas už, prieš susilaikysiai primta. Toliau kita papildoma pastraipa, jie siūlo Romoną Manesku, kas už kas prieš, susilaikysiai. Trumpai pasitikslinkime, balsuokime. Balsamas baigtas. Primta 23 už, 19 prieš ir vienas laikas. Tolionoje pastraipoje jie siūlo pranešėją ir yra žodinis pakeitimas. Ar kas prieštarauja, kas už? Kas prieš? Susilaikysi? Primta. Kągi, siūloma papildoma pastraipa. 62 mm, pakeitimas, Vito Štenbrukas už Kas prieš? Susilaikysiai. Atmesta. Toliau. 30, 63 Jūtas Štenbruk pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikysiai. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 25 už, 16 prieš, niekas nesilaikė, primta. Papildoma pastraipa, po devintos pastraipos, čia yra 67 Juto Štenbruk pranešimai. Pakeitimas, kas už prieš susilaikiusiai, man rodos, atmesta. Pasitikslinkime elektroniniu būdu, nes nelabai aišku buvo. Balsuokime. Balsamas baigtas. 18 už 25 prieš atmesta. Papildomas pakeitimas. Jis siūlo patriklinjok. 65 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikysi. Atmesta. 66. Siūlė Emilė Turunin. Kas už? Prieš? Susilaikysi. Atmesta. 67. Nadie Hirš pranešė, kas už? Prieš? Primta. 68. Jutas Steinruk kas už, prieš, susilaikiusi, atmesta. Kita antraštė po penktus tai pranešė, siūlo žodį pakeitimą, kas e, prieš, tai atrodo, kad ne, taigi kas už šį pakeitimą. Kas prieš? Susilaikiusi primta. K kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikysiai. Atmesta. Pasitikslinkime. Balsuokime. Čia balsuome dėl K kompromisu. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Primta 27 už 14 prieš 1 susilaikęs. Kągi, pereikime prie papildomas pastraipas, kartu Kingo Genč pakeitimas 23, kas už prieš prieš. Kas susilaikė? Atmestam. Na, arba kai kas per lėtai balsuoja, arba aš per ilgai išneku ir po to nebeaišku. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 40 už. 2 prieš 2 laikė, atsiprašau. Darysiu ilgesnės pertraukas dėl balsavimo. Toliau. Papildoma pastraipa pono Manesko siūlomas pakeitimas 24, kas už. Jo ne, dėl jo nebereikia, atsiprašau. Iš šitą antraštį pranešė žodinis pakeitimas, kas už. Prieš susilaikiusi primta. Tai papildoma pastraipa. 75. Tas pakeitimas Jutištenbrug didelis, pirma dalis, kas už. Kas prieš susilaikiusi primta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Keturiasdešimt antras. Kas už? Ponas Blonsulas pakilo. Kas prieš? Primta. Toliau 76 pakeitimas Vito Šendro, kas už, kas prieš, susilaikysiai, atmesta, kaip suprantu. 77 pakeitimas, kas už, kas už, kas prieš, susilaikysiai, taip pat atmesta. galtinis balsavimas. Elektroniniu būdu balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. 23 už, 20 prieš. Niekas nesusilaikė. Sveikinu, ponė pranešėja. Ciao. <laughs> Oh, jetzt komme ich zu dem nächsten Bericht. Das ist der Bericht. Äh Kągi, toliau Ole Kristinsen pranešimas, e, tai yra nuomonė dėl Europos parlamento ir direktyvos 2008-106 dėl minimalaus jūrininkų rengimo dalinio keitimo. Ar visi turite tekstą? Kągi balsuokime. Penktas pakeitimas jūsų siūlo pranešėjas, kas už, kas prieš, susilaikysiai, primta. Šeštas e, pakeitimas. Mm, Lingvisniai pakeitimai. Devintas pakeitimas. Kas už, Kas už? 9 dėl 9. Kas yra dėl 9 pakeitimo? Kas už? Kas prieš? Susilaikiusi. Primta. Ar dėl pranešėjo pakeitimo iki 20 balsu, galima balsuoti dėl jų blokų? Ar sutinkate, kad iki 20 pakeitimą balsuosime bloko. Atrodo taip, kągi. Ne, atrodo neįmanoma to padaryti. Gaila. 11 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikysiai. Primta. 12 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikysiai. Primta. Pane Valikristin, atsiprašau, dėkuoju, pane pirmininkė, kadangi girdėjau Filipą Dabakę pakeitinę narą, kad jis norėtų laikytis komisijos pasiūlypo 13 punkto. Jeigu tai būtų daroma, tai tai būtų dusikis direktyvoje daroma atitinkama nuoroda, todėl aš ir siūliau išbraukti vieną nuorodą. Ir jeigu taip bus padaryta, tai tas dalykas direktyvų bus minimas tik vienas sykį, aš manau, kad to pakaks. Ačiū. Tiesiog norėjau patikslinti. Supratau. Tai liečia jūsų 13 pakeitimą. Kas yra už 13 pakeitimą? Kas prieš? Susil, kas susilaikė primta? Nespratau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tiesiog reikėtų lingvistiškai vertinti šitą, ne, šitą dalyką, nes būtų du kart pasakyta tas pats, komisija jau yra pasakius šitą dalyką, o mes siūlytume dar kartą, 13 pakeitime šitą e, dalyką dar kartą pasakyti, nes direktyvoje du kart yra paminėtas šitas pats dalykas. Also, 13, äh, der Änderungsan... Dabar primtas 13 pakeitimas, jeigu dabar kažkas dar bus taisoma, primtas, sako pirmininkė. Jeigu kils problemų, tai reikia pasiremti plenarinėje sesijoje, dabar čia to klausimą neįspręsim. Toliau 14 pakeitimas įsiūlo pranešėjas. Pone pirmininkė, galime balsuoti bloku iki 20-ojo, nuo čia. Iki 20-ojo pakeitimo. Nuo 14 iki 20 dėl visų pranešio pakeitimų balsuosime bloku. Kas už? kas prieš, susilaikysi primta. A kompromisas, kas už, prieš, susilaikysi primta. Dvidešimt antras, dvidešimt trečias pranešė pakeitimą ir galima balsuoti kartu, atrodo, kad taip, dėkoju. Kas prieš, susilaikysi primta. Toliau. B kompromisas. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 25 pranešė pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. Konstatuojamosios dalis. Nuo pirmos iki trečios blokų. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. Jon, Jan Kozlovski pakeitimas, e, konstatumas dalies kas už, prieš, susilaikysi primta. Pranešė ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysi primta. Ir galiausiai paskutinis pakeitimas, 27 dėl 11 konstatumas dalies, kas už, prieš, susilaikysi primta. Kągi, balsuokime dėl visą pranešimą, balsuokime elektroniniu būdu. Alles. Alle abgestimmt? Visi balsavote. Balsavimas baigtas. 27 už 2 prieš nieks nesusilaikė, sveikinu pranešėja, pranešimas primtas. Kągi, pereikime prie panės Maraja Kornilson pranešimo. Tai yra nuomonė dėl dėl tarybos ir komisijos IPA priemonės reglamentą. 53 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikysi, prie, atmesta. Toliau, 54 kas už, prieš, susilaikysi, atmesta. 57 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysi, atmesta. 55 Kinga Genčkas už, prieš, susilaikysiai primta. 56 Mara Bisota, kas už, prieš, susilaikysiai atmesta. Toliau. Aštuntas įsula pranešė, kas už, kas prieš, susilaikiusiai primta. Devintas pakeitimas pranešės siūlokas už, prieš, susilaikiusi primta. 58 atsimtas, 10 kas už, prieš, susilaikiusi primta. 11 pakeitimas prisilo pranešė, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. Toliau. 59 pakeitimas daros ankstesnis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysi, priimta toliau. A kompromisas, kas už, prieš, susilaikysi, priimta. Toliau. 32 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi, atmesta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusi. Pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 63 Jūto Štenbriuk pakeitimo. Balsuokime. Mhm, ar balsavote? 20 už, 23 prieš atmestą. Toliau. 64 pakeitimas. Jis siūlo ponas Kasin, kas už, kas prieš, visi laikysiu įprimta. Toliau. 65. Kas už, kas prieš, susilaikysiu. Primta. Toliau 66 kinga ginčkas už, kas prieš, sulaikysiai primta. 67 kinga ginčkas už, kas prieš, susilaikiusiai primta. 68 kas už, kas prieš, susilaikiusiai primta. 14 kas už, kas prieš, susilaikiusi primta. 15 pranešėjas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusi primta. Toliau B kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikiusi primta. C kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikiusi primta. Toliau. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikysiai primta. 22 pakeitimas, visi lobermaris, kas už, kas prieš, susilaikysiai atmesta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikysiai primta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikysiai primta. 21 Bet tai e, per lietai reagavau. Dėl, balsuokime dėl 20 pakeitimą. Balsavimas baigtas. 24 e, už 19 prieš niekas nuslaikė primta. 21. Pakeitimas kas už prieš susilaikysiai primta. 22 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 23 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikiusiai, primta. 24 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikiusiai, primta. 25 pranešė kas už, kas prieš, susilaikysiai priimta. 23, 73, kas už, kas prieš, susilaikysiai priimta. 26, kas už, kas prieš, susilaikiai primta. 27. Kas už, kas prieš, susilaikiusi primta. 74 pakeitimas, kas už prieš susilaikiusiai atmesta. 75, kas už, kas prieš susilaikiusiai atmesta. 76, kas už, kas prieš susilaikiusiai atmestas. 77, kas už, kas prieš susilaikiusi atmesta. 28 pranešėjas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusi primta. 38 kas už, kas prieš, kas susilaikė, primta. 39 kas už kas prieš, susilaikysiai atmesta. 80 kas už, prieš, susilaikė, primta. 29 kas už, kas prieš, susilaikysiai, primta. F21 kas už, prieš susilaikiusi atmesta. 62. Kas už, kas prieš susilaikiusi atmesta. 83. Kas už, kas prieš susilaikiusi atmesta. 84. Kas už, kas prieš susilaikiusi atmesta. 85. Kas už, kas prieš, vis laikėsi atmesta. 30 pana Bisoto įsilo, kas už, kas prieš, susilaikėsi atmesta. 31 kas už, prieš, susilaikėsi atmesta. 32 kas už, kas prieš, susilaikiusi atmesta 33, Kinga Ginč, kas už, kas prieš, susilaikiusi atprimta 34, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta 35, panas Kasincijų jį siūlo, kas už, kas prieš, susilaiko, primta. Pirmas, kas už, Kas prieš? Susilaiko primta. 36. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusi atmesta. 37. Kas už? Darom. Taigi, kas už? Kas prieš? Susilaikiusi atmesta. 38. Kas už? Kas prieš? susilaikiusiai, atmesta 39, kas už, kas prieš, susilaikiusiai, primta antras, kas už, kas prieš, susilaikiusiai, primta 40, kas už, kas prieš, susilaikiusiai, atmesta 41, kas už, kas prieš, susilaikyti primta 42, kas už, prieš, kas susilaiko, atmesta trečias, kas už, kas prieš, susilaikysi, primta 43, kas už, nebereikia. 40 Ketvirtas, kas už, kas susilaiko. Atsiprašau, kas prieš, sako pirmininkė, kas susilaiko primta. 45, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 46 juda Štenbrik su žodiniu pakeitimu kuris patiktas yra ir kas prieš, ne, tuomet balsuokime dėl šio pakeitimo, kas už, kas prieš, kas laikė primta. Ketvirtas dera su 45, kas už, prieš, susilaikė primta. 47, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 48. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 49. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 50. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5. Pranešėjas pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaikė. Pasitikslinkime dėl penkto pranešės pakeitimo, balsuokime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Primta 25 už, 17 prieš 1 susilaikęs. Toliau. 51 pakeitimas, pane Bisoto, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Atmesta. 52, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Toliau šeštas pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikysi primta. Septintas, kas už, prieš, susilaikysi, primta. Kągi, balsuokime elektroniniu būdu, galtinis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas, balsamas primtas. 43 už, 39 prieš, 2 laikė. Sveikinu pranešėją. Kągi, pereikime kito pranešimo, tai yra nuomonė ekont komitete dėl e, socialinių įmonių. Pradėsiu nuo septinto pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkim. Septintasis pakeitimas. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjom balsuoti? 24 už, 19 prieš, tuo būdu Patvirtinta aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas A. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė Jūta Štaidruk. 19 pakeitimo autoriam. Ar kas nors prieštarautų žodiniam pakeitimui, regis taip nėra, tai balsuojame kartu su žodiniu pakeitimu, kas už. E, už prieš susilaikė, pasitikrinkim elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame dėl pakeitimo, su žodiniu pakeitimu pakeistų. Baigiame balsuoti. Atmesta. 18 balsavus už, 22 prieš ir vienam kolegai susilaikius. 20 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Dėl 20 pakeitimo balsuokime, kolegos. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta 24 už, 18 prieš vienas kolegas sustaikė. 21. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 22 už. Prieš susilaikė, atmesta 23 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 24 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 25 už, Turime balsuoti dėl 25 pakeitimo, kas už. Ne, sako pirmininkė, norėčiau pasitaisyti. 25 atkrenta pakeitimas. 26 dabar. Pateikė kolega Serkas ir ponia Steinruk su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė autoriai. Balsuokime dėl pakeisto e, siūlymo pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė. Atmesta. 27. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 20, 28 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Ar reikiste lankstesnio balsus, kas yra gerai. Tai dabar keliaujam prie 29 pakeitimo. Jūtų aš tai trumpas už prieš susilaikė patvirtinta. 30. Su žodiniu pakeitimu regis niekas neprieštarauja, tai kas pritarė tam pakeitimui? Prieš susilaikė atmesta. Tai Atmista taip pat su žodiniu pakeitimu. Regis prieštaravimų nėra. 31. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 32. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtė. 33. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 34 už, prieš, susilaikė, atmesta. Konstituojamosios dalys dabar. Pirmas pakeitimas knygos gončkas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias. Balsuojame dėl atskirų dalių, dėl pirmosios kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar periname prie ketvirto pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis, už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. Šeštas pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dabar balsuokime. Dėl nuomonės projekto elektroninis balsavimas. Ar visi spėjom, kolegos? Tokiu būdu balsuoti baigiame patvirtinta. 25 kolegos balsavo, 16 prieš susilaikė. Sveikiname pranešėjam. Dabar mums lieka paskutinis balsavimas. Tai yra žodinis klausimas. Mūsų pirmininkė Perhošberes rengė dokumentą šiuo klausimu. Pradėkime nuo klausimų pirmiausia. Turime tris pakeitimus, kuriuos pakeitė, pateikė kolega. Dėl jų pirmiausia balsuosime. Ar, vis, ar suprat, kolegos, dėl ko balsuojame? Taigi pradedam nuo Milan Karmrok pirmo pakeitimo. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis, tas pats autorius už, prieš, susilaikė, atmesta taip pat. Trečiasis pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Ir dabar dėl galutinio balsavimo. Žodinis klausimas, balsuosime e, elektroniniu būdu, savaime suprantama, pradedam balsuoti, kolegos. Ar visi spėjome? Baigėme. Patvirtinta. 39 kolegos balsavo už, 2 prieš, 2 susilaikė. Dabar rezoliucijos siūlymas, kurį pateikė taip pat Pervanš Beres. Ir pradėkime nuo pirmojo pakeitimo pateikto Nadijos Hirškas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias ponas Serkas, kas už? prieš. Susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis. Ponių čia Lambert, kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Penktasis. Pono Serkas, kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Šeštasis. Čia Lambert, kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Septintasis. Pono Alejandras Serkas, kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Aštuntasis už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. Devintasis. Pono Serkas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Dešimtasis Džin Lambertas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisai dabar. Pirmasis, a, kompromisas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar Paėdame prie 15 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Ne sako pirminkė. Pasitikrinkim. Pradedame dėl 15 pakeitimo balsuoti. Balsavimas baigtas. 23 balsavo už, 20 prieš. Tomai, tu buvai teisus, patvirtinta. Šešioliktas pakeitimas, čia va orikas už, Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 17. Ponios Hirš pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 18. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta Atmesta. 19 čia buvo orikas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Nelabai aišku, sako pirmininkė, dėl 19 pasitikrinkim, pradedam balsuoti. Ar visi spėjom balsuoti? Baigiame. 24 kolegos balsavo už, 19 prieš, niekas nesusilaikė, to būdu patvirtinta. 20 pakeitimas, kas už prieš susilaikė, atmesta. 21 žodinių pakeitimų, kas už prieš susilaikė, atmesta Patvirtinta. 22. Ponios Hirškas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 23. Jean Lambert kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 24. Vydan Karnaškas už. Prieš. Susilaikė. Susilaikė atmesta. 25. Pono Serkas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 26. Jean Lambert kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 27. už, prieš, susilaikė, atmesta. 28. Čia va oriai pakeitimas kas už, prieš prieš, susilaikė. Patvirtinta. Atsiprašau, sako pirmininkė. Turėjom balsuoti dėl atskirų šio pakeitimo dalių. 28 pakeitimo pirmoji dalis. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš? Susilaikė Patvirtinta. Antroji dalis 28 pakeitimo kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 29 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 30 Alejandro Serkas pakeitimas kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. 31. Pirmoji dalis su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė ponė Beres. Niekas neprieštarauja? Ne. To, tokiu būdu balsuojame dėl pirmosios 31 pakeitimo dalis, kas už prieš susilaikė, patvirtinta antroji dalis už prieš susilaikė, atmesta. 32 pakeitimas Jill Lambert, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 33 virš už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 34 virš už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 35 Lambert už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 36. Varnas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim. Pradedam balsuoti dėl 36 pakeitimo. Ar visi spėjom balsuoti? Baigiame. Atmesta. 22 kolegos balsavo prieš, 21 už. 37. Serkas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 38. Serkas pakeitimas. Balsuojame dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis. Su žodiniu pakeitimu Aldė pateiktų. Ar yra prieštaravimų? Ne. Tuomet balsuojant dėl pirmosios dalies. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinti antroji dalis. Kas už antrą dalį? Prieš. Prieš Na, tai reiškia, kad šitie žodžiai nebe, yra, nebėra teksto dalis. 20, 30 minutės, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 40. Erai, už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Pasitikrinkim dėl 40 pakeitimo. Pradedam balsuoti. Baigiame. 24 kolegos balsavo už, 19 prieš, niekas nesusilaikė. Tuo būdu patvirtinta. 41 pakeitimas vyriškas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 42 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Labai nedidelį balsų persvarą, todėl reikia pasitikrinti. Pradedam balsuoti, kolegos. Ar visi suspėjome? Baigėme balsuoti. 15 už, 21 prieš, 7 kolegos susilaikė, tuo būdu atmesta. 43 pakeitimas, čia bus orikas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 44 orikas už, prieš, susilaikė, atmesta. 45 už, prieš, susilaikė, atmesta. 46 Lambert už, prieš, susilaikė, patvirtinta 47 sus, už, prieš, susilaikė, patvirtinta 48 kavnoch, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 49 Lambert pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar yra prieštaravimų? Reikisi ne. Tuomet balsuokime dėl 49 pakeitimų. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 50 ori pakeitimas kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. 51. Karno už, prieš, susilaikė, atmesta. 52. Orių pakeitimas ir ponios verės žodinis pakeitimas. Ar yra prieštaravimų? Ne. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 53 Lambert pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Ir dabar galutinis balsavimas, balsuosime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Baigiame. 43 kolegos balsavo, 40 už, vienas prieš, du susilaikė. Tad rezoliucijos siūlymui taip pat yra pritarta. Tai tiek šiandien balsavimo. Gera žinia. Baigėme viską, kas buvo numatyti iki posėdžių. Baigtas posėdis. Linkiu malonios e, ankstyvesnės pietų pertraukos.